Posėdžio protokolas yra pateiktas. Ar turite pastabų? Jų nematau. Todėl protokolas patvirtintas. Norėčiau Jums pateikti šiek tiek informacijos. Trys punktai. Pirmiausia, noriu paminėti, kad mm, deklaracija pateikta raštu, deklaracijos numeris 89 mm, brūkšnys 2010 surinko reikiamą skaičių parašų, taigi parlamentas patvirtina šią deklaraciją. Tai yra deklaracija dėl vienašališko Kanados įvesto vizų reikalavimo čekų piliečiams. Parlamentas prašo, kad taryba kaip galima greičiau imtųsi priemonių Kanados atžvilgių, kad būtų panaikinti vizų reikalavimai pilieč, Čekijos piliečiams. Mes reiškime solidarumą Čekijos piliečiams, kurie, kaip kiti ES piliečiai, turi turėti galimybę atvykti į Kanadą be vizų. Kovo 11 dieną mes dar kartą švesime terorizmo aukų dieną. Ta diena 2004 metais Madride teroristai nužudė daugiau kaip 200 žmonių. Po 16 mėnesių vėl žuvo 52 žmonės. Terorizmas negali būti niekaip pateisintas ir niekas neturėtų susilpninti Europos solidarumo ir demokratijos dvasios. Dabar trečias informacinis punktas. Gavome žinių, kurios kelia didelį susirūpinimą. Turiu galvoje e, mirties bausmės vykdymą penkiems asmenims Taivanija. 2000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 E, e, parlamento plenarinių sesijų kalendorių. Šios datos taip pat yra paskelbtos Europos parlamento interneto svetainėje. Terminas teikti pakeitimus yra kovo 7 diena, pirmadienis 19 val. Balsavimas vyks kovo 9 dieną 12.30. Matote, kad E, procedūra tvirtina 12 ir 13 metų plenarinių sesijų datas yra ta pati. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad ponas Džiau Higgins ir ponas Kelly raštu mane informavo apie tai, kad baigėsi jų kaip Europos parlamento narių e, mandato galiojimas, kadangi jie yra išrinkti į Airijos parlamentą. Europos parlamentas patvirtina gavęs šią informaciją ir laikydamasis atitinkamų darbo tvarkos taisyklių punkto dėl Europos parlamento narių išrinkimo tiesioginiuose rinkimuose skelbia, kad šios dvi vietos atsilaisvina nuo šių metų vasario 25 dienos. Ir paskutinė informacija įprast, pagal įprastą teisėkuros procedūrą patvirtintų aktų pasirašymas. Trečiadienį aš ir tarybos pirmininkas pasirašysime keturis aktus. Visų pirma, remiantis parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, taisyklių 74 punktų, tie aktai bus pasirašyti ir bus paskelbti pro, posėdžio protokole. Taigi tų keturių pasirašomų aktų pavadinimai bus įtraukti į protokolą. Dabar pereikime prie šios savaitės sesijos darbo tvarkės tvirtinimo. Pirmininkų suiga patvirtino galutinį darbo tvarkės projektą kovo trečią dieną, remdamasi 107 taisyklių punktų, jūs, jums darbo tvarkės projektas yra pateiktas. Taigi dabar tvirtinsime kiekvienos dienos darbo tvarkę. Pirmadienis nėra pateikta pakeitimų, pasiūlymų. Antradienis. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną pakeitimą. Teisės reikalų komitetas patvirtino ponos Peroni pranešimą dėl pono Elmar Brok imuniteto panaikinimo. Susitarus su frakcijomis ir remiantis 208 taisykle, šis pranešimas bus įtrauktas į balsavimus, kurie vyks rytoj. Tai yra įprasta procedūra, remiantis 138 taisykle, šio parlamento taisykle. Trečiadienį ir ketvirtadienį nėra pateikta pasiūlymų dėl pakeitimų. Todėl darau išvadą, kad darbo tvarkė patvirtinta. Ir dabar galime pereiti prie pirmo pranešimo. Jo autorė yra mūsų kolegė Ani Pontimata. Pranešimas - novatoriškas finansavimas pasauliniu ir Europos lygmenimis. E, Mr. Odi, the floor is yours. Ponas Odi, žodis jums. Aš noriu pasisakyti dėl 16, pagal 16 straipsnį. Šią savaitę Prancūzijos prezidento Nikolas Sarkozy iniciatyva yra rengiamas